31 tai straipsnio ketvirtąją dalį paskelbė atitinkamą e, pataisą e, primtam nutarimui ir e, jeigu per 24 valandas 40 parlamento narių nepaprieštaraus šiam pakeitimui, jis bus laikomas patvirtintų ir taip pat bus galima su šio pakeitimo turiniu susipažinti parlamento tinklapyje. Dar turiu pranešti apie du pareiškimus raštu. Tai yra pirmasis numeris 7016 metų, kurio tikslas yra užtikrinti geresnį be žinios dingusių vaikų spėjimo mechanizmo veikimo valstybėse narėse. Šį pareiškimą pasirašė Ponzehovskis 18 kitų parlamento narių. E, iš viso buvo surinkta 465 pastat, e, parašai po šiuo pareiškimu, taip pat 8-216 metų pareiškimas dėl diabeto